Chers collègues, je vous propose de démarrer. Mėly kolegos, siūlau pradėti darbą. Aplinkos saugos ir visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto darbą. Man malonu pirmininkauti šiam posėdžiui, nes mūsų pirmininkė negalėjo atvykti. Pirmas punktas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo tvarkos projektas gali būti patvirtintas be jokių pakeitimų. Prieštaravimų nėra, todėl darbo tvarkė patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai. Stefanas Donė pradėjo dirbti Envis sekretorite nuo balandžio pirmos dienos, o Nora Kovačev prisijungė prie Envi sekretariato grįžo į sekretariatą iš EMIS komiteto nuo balandžio 10. Taigi labai juos sveikinu sugrįžus į ENVI komitetą. Dabar siūlau perėti prieš trečiojo klausimo. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų patvirtintų balandžio 11 dieną. Koordinatorių rekomendacijos yra išsintinėtos elektroniniu būdu, jeigu niekas neprieštarauja, jos bus laikomas patvirtintomis. Niekas neprieštarauja, todėl tos rekomendacijos yra patvirtintos. Dabar siūlau pereiti prie ketvirtojo klausimo pagal darbo atvarkę. Kitimasis nuomonėmis su komisija dėl žmogaus organų skirtų persodinimui, saugumo ir kokybės standartų. Ir iš karto suteikiu žodį ponui Nikels, Šnikels, Atspra... komisijos atstovas. Prašom. Labai ačiū. Ačiū už galimybę komisijai pristatyti trumpai pirmąją gyvendimo ataskaitą dėl žmogaus organų direktyvos 2010-53. Tai yra tikra europinė sėkmės istorija. Pirmiausia, norėčiau pateikti skaičių. 2015 metais daugiau kaip 10 tūkstančių buvo padovanoto organų Europos Sąjungoje ir dėl to Daugiau kaip 33 persodinimo operacijos buvo įvykdytos. Tai atitinka didžiulį padidėjimą 29 procentais nuo 2006 metų. Šis padidėjimas yra e, dovanojimo padidėjimo plus 56 procentais iš gyvųjų žmonių dovanojimo ir e, mirusiųjų e, dovanojimas yra 21 procentas. Šis padidėjimas yra puikiai žinia Europos ligonėms nes tie personai dažnai išgelbė gyvybės, o alternatyvų tam nėra. Tačiau nėra priežasčių būti susitaikėliškiems. Dėja, vis dar per daug žmonių e, miršta laukdami organo kasmet. Ir tai e, turi mums priminti apie šią situaciją. Žvelgiant į kitus skaičius, būtent e, dovanojimų dydį pagal šalis, matome, kad smarkus padidėjimas užregistruotas beveik visose valstybėse narėse. Tačiau matome taip pat, kad yra e, ženklių skirtumų tarp šalių. Ispanijoje ir pastarame metu taip pat Koratijoje 40 dovanojimų vienam milijonui per metus yra užregistruota. Tai yra vienas didžiausių e, dovanojimų skaičių lygių pasaulyje skirtingai ir priešingai, kai, kai kuriuose kitose šalise yra žen, daug mažiau dovanojimo organų, kartais dešimt kartų mažiau. Panašus vaizdas yra ir kai gyvėjai dovanoja savo organus, kur pirmauja e, Niderlandai ir Junktinė karalystė. Šie skaičiai leidžia padaryti tik vieną išvadą. Yra didžiulis e, potencialas desniam Europos bendradarbiavimui. Turime mokytis vieni iš kitų, kaip dirbti geriau, kaip pavyzdžiui Kroatija pasimokė iš Ispanijos. Ir tai yra mūsų darbo dėmesio objektas pastaruoju metu. Pastaraisiais metais mūsų darbas organų persiparsonimo srityje pasirėmė dviems ramščiais. Parlamento ir tarybos direktyva patvirtina 10 metais, kuri numatė minimalius saugumo ir kokybės standartus organų dovanojimui ir persodinimui ir tarptautinis e, savanoriškas bendravimas pagristas e, e, veiksmų planu, kuri padeda valstybės narėms. Kai kalbama apie organų transplantavimo sistemą, veiksmingumą ir didesnį organų prieinamumą. Kodėl jūs šiandien pakvietėte komisiją E, yra pirmasis gyvenimo, pirmoji gyvenimo ataskaita dėl šios direktyvos. Kaip pasakyta, direktyva numatė minimalius saugumo ir kokybės reikalavimus. Šie reikalavimai susiję su visa tiekimo grandinė, nuo dovanojimo iki persodinimo, įskaitant ir testavimą bei transportavimą. Pirmojo gyvendinimo ataskoje mes daugiausia dėmesio skiriame klausimui, ar valstybės narės turi tinkamą sektoriaus priežiūros sistemą. Ir čia aš galiu pateikti gerų žinių. Pagal direktyvą visos valstybės narės yra įsteigusios tinkamą kompetitingą instituciją. Grafikas rodo, kad valstybės narės naudoja skirtingus modelius priežiūrai. Kai kurios turi vieną įstaigą, kitos iki keturių. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, tai yra visiškai priimtina, kol taisyklės yra, e, taisyklės yra aiškios ir vyksta tinkamas koordinavimas tarp atitinkamų subjektų. Dar vienas įdomus aspektas, kurį pastebėjome e, nagrinėdami gyvendinimą, yra tai, kad valstybės narės e, leidž, leidžiasi gėjimus iš kitų valstybių narių. Tai yra protinga, nes nėra naudinga, kad visos valstybės narės turėtų širdies ar plaučių persanimo centrus. Tiesiog nėra pakankamai atvejų, kad būtų tokios programos, brangios programos išlaikomos. Todėl valstybės narės sudaro daugiašalius arba dvišalius kontraktus, kurios leidžia patyrusiams gydytojų komandoms e, ieškoti organų klaiminėse šalise. Ir patyrusios šalis leidžia e, ligonėms dalyvauti jų e, transplantavimo programuose iš mažiau patirimo turinčių šalių. Tokiu būdu surinkama daugiau organų ir jie panaudojami ligonių naudai. Tai yra tikrasis europinis bendradarbiavimas, pagristas solidarumu, pažanga. Ir tai yra jūsų paikaus darbo rengiant organų direktyvą rezultatas. Norėčiau trumpai pakalbėti apie veiksmų planą. Trumpai tariant, komisija finansuoja projektus, tyrimus ir bendrus veiksmus, kurie leidžia nacionaliniams institucijoms bendradarbiauti. O tipiški pavyzdžiai būtų dviejų programos, kuomet pastyrusios šalis e, apmoko mažiau patyrusios šalis, vykdomos bendros e, mokymo programos e, transportavimo koordinatoriams, arba pastaruoju metu buvo sukurta taip pat ir informacinės technologijos platforma, kur galima pas, per kurią galima pasiūlyti perteklinius organus. E, čia daugiausia vaikų e, organai, nes e, recipientų yra mažiau dėl medicininių specifinių sąlygų. Taip pat sukurta priemonių, sukurtas priemonės rinkinys gyvųjų žmonių organų dovanojimui. Veiksmų planas nustojo galioti 15 metais, šiuo metu jis yra vertinamas, o galutinė ataskaita bus pateikta iki šios vasaros. Pastaruoju metu mes taip pat esame sulaukę ženklaus finansavimo iš Europos parlamento, už ką esame labai dėkingi. Ir šiuo metu mes vykdome du didelius projektus. Vienas dėl lėtinių inkstų lygų ir antras dėl žmonių informavimo didinimo jeigu neturite pakankamai argumentų, kad būtų remiamas Europos bendradavimas šioje srityje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų elementą. Žmonių organai ne tik išgelbėja gyvybės, gyvybės kas yra svarbiausia, tačiau taip pat e, padeda staupyti ir pinigų. E, šis pavyzdys pateiktas ekrane yra senas, bet jis vis dar galioja. Jeigu dializę, jungtinė karalystė, pakeisime e, inkstų transplantavimu, persodinimu, tai nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos gali sutaupyti iki 80 procentų visų lėšų išgyvenus ligonį. O Junktinė karalystė tai reikštų 500 milijonų svarų. Be to pagerėja ir ligonio gyvenimo kokybė, jis taip pat turi galimybę grįžti į darbo rinką. Tuo ir baigsiu savo trumpą pristatymą, bet dar kartą noriu padėkoti Europos parlamentui už puikų darbą e, dėl organų donavimo ir transplantavimo. Manau, nuomonė tai yra puikiai sėkmės istorija. E, tačiau, kaip ir dažnai pastaiko, tokios sėkmės istorijos ne visada yra gerai žinomos. E, taigi, jeigu turėsite klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Labai ačiū. Ačiū, ponė skyriaus vadovė. Turiu priminti, kad jūs, jūs esate Santė direktorato B4 skyriaus vadovas, medicinos produktai. Dabar žodis mūsų kolegoms. Pone Meisner, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijai už pateiktą informaciją. Aš neseniai buvau Nidersaksim Jungtinės Saksonijos Lantagė ir išgirdau, kad labai mažai donorų mūsų šalyje. Aš nusivyliau išgirdusi, kad Vokietija nebendradarbiauja su kitomis valstybėmis šioje srityje, nors jai iškyla didelių problemų. Norėčiau paklausti, kaip veikia šitie mainai. Visų pirma, turime direktyvą, tačiau šitie mainai vyksta laisvanoriškų pagrindų. Ar yra tokių mainų, kuriuose dalyvauja visos 28 valstybės? Tai būtų pirmasis klausimas. Antra. Jūs paminėjote Kiprą, Italiją ir Junkinę karalystę kaip labai gerus padardabiavimo ryšius turinčias valstybės. Ar su kuo tai susiję? Ar yra kokie nors specialūs uh, E, reisai tarp šitų valstybių, kadangi tos valstybės, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Italija arba Kipras yra labai toli viena nuo kitos. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad vienoje srityje Niderlandai pirmauja. Jeigu aš tiksliai prisimenu, tai Niderlanduose, jeigu įvyksta avarija ir žmogus žūsta, tai jisai automatiškai yra traktuojamas kaip donoras, išskyrus tą atvejį, jeigu jis turi savo drabužiuose apie savęs kortelę, kad jis su tuo nesutinka. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad jeigu sistema yra būtent tokia kaip Niderlanduose, jeigu visuomenė prieštarauja, tai tokiu atveju laukime daugiau donorų. Ačiū poniai Meisner, dabar aš suteiksiu poniai Daly. Thank you, Chair, um, and thanks to... Ačiū, dėkoju komisijai. Iš tikrųjų labai malonu girdėti, kad e, donorystės mastai didėja, 29 procentais padidėjo pasiais metais, tačiau vis dėlto nerima kelia tai, kad organų poreikis yra didesnis negu pasiūla. Iš 2011 metais 4000 pacientų ES tiesiog neteko gyvybės, mirė, kadangi nesulaukė e, organų donorų. 64 tūkstančiai pacientų ir dabar yra šiame laukiančiųjų sąraše. Šitie skaičiai parodo, kad reikia pasistengti ir tiesiog e, propaguoti organų donorystę, tuo labiau, kad mes turime atitinkamus teisės aktus. Ta proga aš norėčiau pabrėžti, kad organų donorystė yra labai svarbus dalykas. Jungtinių tautų organų uh, donorystės tinkle buvo nurodyta, kad kai, kai nėra donorų, tai tuomet nėra vilties, nėra perspektyvos, o kai atsiranda uh, donoras, tai tuomet e, žmogus įgyja galimybę vėl gyventi ir tai yra didžiulė dovana jam. Todėl mes turime skatinti donorystę valstybėse narėse, puikiai suprasdama, kad ES viešosios sveikatos rytyje negali imtis bendrų veiksmų, tačiau ES galėtų pirmiausia skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo darbu ir veikla, kuri buvo nuveikta tiesiog priimant teisinės priemonės, nustatant aukšto lygio standartus donorystiai. Iš tikrųjų, skirtumai valstybėse narėse yra didžiuliai. Todėl kai kurios valstybės priklauso nuo dvišalių susitarimų, mano šalis viena iš tokių, turiu menyje Maltą. Tačiau aš nemanyčiau, kad vien tik valstybės narės gali ką nors nuveikti. Reikia skatinti donorystę ES mastu. ES turi, žinoma, nedidelius įgaliojimus šioje srityje, tačiau turint omenyje tos didžiulius skirtumus tarp valstybių narių ir turint omenyje tai, kad reikia keisti visuomenės požiūrį į donorystę, tai mes iš tikrųjų turime mm, e, pasistengti, kad ir mm, don, gyvoji donorystė ir donorų paimamas iš mirusių žmonių būtų skatinamos. Žinoma, labai svarbu plėtoti tarptautinius mainus ir komisija Kaip Jūs manote, kokie yra pagrindiniai veiksmai, veiksniai, kurie būtų svarbus valstybėse narėse ir kurie leistų mums sumažinti tą laukiančiųjų skaičių. Žinoma, iki nulio mes jo nesumažinsime, bet kad sumažėtų tų žmonių skaičius, kurie seniai laukia donorų. Euh, Ačiū poniai Ačiū, ponė Daly, toliau žodis kolegai Olviniai. E, Ačiū. Pirmininkė, manau, kad tai yra puikia galimybė apibendrinti tai, ką žinome šią temą. Visų pirma, savo frakcijos vardu norėčiau išsakyti kai kurias pastabas. Direktyva yra išties naudinga ta prasme, kad galima padidinti tarptautinį bendradarbiavimą, pagerinti standartus, e, geriau išsaugoti transplantacijai skirtus organus. Ir jau praėjo nemažai metų nuo to laiko, kai šis dokumentas buvo perkeltas į nacionalinę teisę. Tačiau yra tam institucijos susiduria su interpretavimo ir taikymo problemomis. Gyvoji donorystė yra vis dar sudėtingas dalykas, nes reikalinga remti savanorišką ir nemokamą donorystę ir tai yra labai sudėtingas dalykas. Šis principas neleidžia niekaip e, taikyti komercinės praktikos e, organų donary, donorystai, siekiama užkirsti kelią neteisėtai e, organų donorystai, organų pardavimui. Ir mes žinome, kad Europoje nėra didelių problemų, tačiau aplink Europą yra didelių problemų su tuo susijusių ir mums reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Kovodami su neteisėta organų priekyba ir neteisėtų organų išėmimu, tai yra labai svarbus dalykas. Mes turime išspręsti atsekamumo problemą, taip pat užtikrinti duomenų saugumą. Ir kompetentingi asmenys turi įgyvendinti šias nuostatas, e, ypatingai atkreipdami dėmesį į tuos dalykus. Pavyzdžiui, jeigu e, įvyko nelaimingas atsitikimas ar chirurginės operacijos metu, tai žinome, kaip tai yra svarbu ir, ir trapu. Galiausiai leiskite pabrėžti mokymo svarbą E, sveikatos priežiūros specialistų mokymo svarbą, nes jie atlieka svarbiausią vaidmenį šioje srityje. Todėl ES mokymo programa dėl organų donorystės srityje, organų transplantavimo srityje yra būtina. Ir tai yra bendro pobūdžio dalykai. Dar norėčiau pabrėžti, konkretesnės problemas, kurios yra susijusios labiau su mano gimtaja šalimi ir aš kalbėsiu dabar savo gimtają kalbą. Įgyvendinant direktyvą, e, reikalinga turėti patvirtinimą, jeigu organą uh, dovanojam, organas dovanojamas iš užsienio ir kaip būtų galima tai patikrinti. Todėl labai sunku sukontroliuoti, ar pilietis, kuris, pavyzdžiui, kurios smegenys miršta užsienio šalyje, e, ir Dėl geografinės taikymos ryties ne visuomet galima patikrinti šiuos dalykus. Ir labai dažnai iškyla asmeninių problemų, o ne, ne tie geografinių pobūdžio problemų. Ar būtų galima tokiu atveju ir kaip būtų galima patvirtinti donorystę arba atsisakyti dovanoti organą ir kaip būtų galima tai kontroliuoti. Jei po užsienio piliečio mirties atsiranda galimybė dovanoti organą, tuomet tam tikra organizacija turėtų kreiptis į to asmens e, gyvenamosios vietos instituciją ir išsiaiškinti toje šalyje galiojančius teisinius reikalavimus, kad būtų galima patvirtinti, pasitikrinti, ar galima dovanoti to asmens organą. Taip pat e, reikia atitinkamai gerbti donorų teisės gali atrodyti, kad tai yra ypatingi šimtiniai atvejai, tačiau atvejai, su tokiais atvejais susidurėme kiekvienais metais ir jų yra daug. Ačiū. Pane Donanu. Ačiū, pone pirminkė, nuo ES įskešimo e, trūksta ES donoryskai skirtų organų taikoma mišri arba tylaus sutikimo ar iškaus sutikimo sistema ir dėl to trūksta organų. 20 procentų žuvusiųjų jų e, organai panaudojama. Kokia būtų jūsų nuomonė šią temą? Ir antras klausimas kaip komisija reaguoja į neteisėtą e, organų priekybą ES, kuri didina e, žmonių, kyla iš žmonių e, na, nepasitenkinimo savo gyvenimo sąlygomis, krizės sąlygomis. Ačiū dabar. Žodis atsakyti ponui Dominik Šnikels, komisijos atstovui. Prašom. Uh, Ačiū. Ačiū už puikius klausimus. Pasistengsiu atsakyti tą seką, kurie buvo užduoti klausimai. Pone Meisnera klausė, ar tam tikros šalys, tame tarpe Vokietija, galėtų dalyvauti projektuose, o atsakymas būtų toks. Visos šalys dalyvauja kompetentingų institucijų susitikimuose ir daugelįje darbo grupių ir visos šalis gali dalyvauti ir faktiškai dalyvauja. Pavyzdžiui, Vokietija vadovauja vienam iš projektų, kurį dabar finansuoja Europos parlamentas. Taigi Vokietija atlieka labai aktyvų vaidmenį e, kompetitingų institucijų susitikimuose gyventinant projektus dėl Junktinės karalystės, Kipro ir Italijos e, skirtumų. Tikriausiai jie atsirado dėl istorinių priežasčių, bet iš tikrųjų bendradarbiavimas e, kartais nėra toks geras. E, paprastai širdis gali išbūti yra aktyvi 45 valandas, kepinys 25 valandas, bet jeigu palygintume Italijos situaciją ir Kipro situaciją, tai pamatytume, kad galima kai ką padaryti ir galima pasistengti ir padaryti daugiau ir dėl širdies, ir dėl plaučių, kurių gyvavimo laikotarpis yra gana trumpas. Dar klausėte apie sutikimų sistemą ir šiuo atžvilgiu norėčiau atsakyti taip etiniai klausimai yra nacionalinė kompetencija, todėl tai yra kultūros dalis, visuomenės vertybių sudėdamoji dalis ir kiekviena šalis priima sprendimų šiuo atžvilgiu. Sistemos yra gana skirtingos, 17 šalių pasirinkusios išimties. Sistema septynios dalyvauja ir keturios šalys turi mišrę sistemą. Bet norėčiau pabrėžti štai ką. Jeigu, net jeigu sistemos yra skirtingos, galų gale praktiškai skirtumai nėra tokie dideli, nes net kitose šalyse, kuriuose yra priimamas tylus sutikimas, paprastai vis tiek kreipiamas į šeimas, į šeimos narius ir labai naudinga turėti jau potencialaus donoro išsakytą pageidavimą dėl, donoro, dėl organų donorystės. Ir tai yra geras principas ir taikytinas visose šalyse. Mano nuomonė, e, aš jau netiesiogiai ir atsakiau į vieną iš jūsų klausimų, nes mano nuomonė, nors tai nacionalinė kompetencija, bet labai svarbu pasitikrinti, pasitikslinti su šeimos nariais, jų valstybėje narėje ir pasitikslinti, ar jie pritarė tam, kad organai būtų dovanoti. E, pane Daly uždavė klausimą, aš galėčiau tik pabrėžti tai, ką jūs pasakėte ir galėčiau pridurti, kad iš tikrųjų nuo 50 iki 60 tūkstančių žmonių laukia organų dovanojimo ir maždaug 4 tūkstančiai per metus miršta nesulaukia organo. Tai iš ties problemiška situacija. Ir per praėjusį kompetitingų institucijų posėdį mes svarstėme šį klausimą Ir tai yra sudėtinga ir tose šalyse, kuriuose yra labai daug dovanojimo organų, vis tiek gydytojai įrašo žmonės į laukimo sąrašą. Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, tokiuose kaip Vokietija, yra buvę ir įvairių skandalų, todėl gydytojai netaip linkia įtraukti pacientus į laukimo sąrašą. Uh, Taigi elgiamasi su laukimo sąrašais įvairiai, tačiau tai, kad žmonės laukimo, esantys laukimo sąraše miršta, yra tikrai problemiška situacija. Ir labai svarbu, kad jūs, parlamento nariai, savo šalyse kalbėtumėte apie tai, kalbėtumėte savo rinkimų apykartose, kalbėtumėte su kitais politikais šiuo klausimu. E, parlamentas finansuoja projektą, su kurio pagalba stengiamasi viešinti uh, organų donorystę ar transplantaciją jūsų valstybėse narėse. Taip pat yra organizuojami seminarai žurnalistams. Ir būtų labai naudinga juose dalyvauti ir jums, kad būtų galima paskatinti geresnę organų donorystę savo šalyse. Dėl keitimosi, tarp valstybinio keitimosi, tai yra daugiašaliai ir dvišaliai kontaktai, E, dvišaliais ir daugiašaliais sutartys, dėl e, daugiašalių sutarčių, e, Beneliuksas, Austrija, Kroatija, yra Skandija transplant ir, kaip supratote, Skandinavijos šalis bendradarbiavo ir yra Pietų alijansas Italija, Prancūzija ir Ispanija. Ir šios šalys keičiasi organais dirba sistemiškai ir yra sudariusios daugiašalių susitarimus. Ir jie puikiai veikia. Be to yra dvišalis, dirbama dvišalių sutarčių pagrindų ir yra parengta, suta, parengtas sutarties šablonas ir jis padeda toms šalims dvišalių būdų keistis, e, do, keistis organais. Dėl tikslių, tikslių skaičių dabar neturiu, bet dėl eurotransplant ir skandija transplant sistemose organai sistemiškai vežami iš Belgijos į Austriją ir, ir, ir atvirkščiai. Dar buvo užduotas klausimas dėl savanoriško, nemokamos organų donorystės ir neteisėtos priekybos organais. Jūs e, kalbėjote visiškai teisingai. Mes esame susitarę, kad organai gali būti dovanojami tik nemokamai ir savanoriškai ir priekyba organais yra draudžiama. Tačiau, kaip žinote, realiai situacija yra sudėtingesnė. Ypatingai, jeigu panagrinėtumėte šį klausimą atidžiau, tai suprastumėte, kad yra tokių pacientų, kurie vyksta į užsienį, kad ten būtų persodintas organas ir labai dažnai ne visai aišku, iš kur tas organas ir kokiu būdu jis e, paimtas. Ir pacientai ieško organų internete per socialinius tinklus, taigi situacija yra tikrovė yra daug sudėtingesnė. Bet su kompetentingomis institucijomis mes stebime šios klausimus, jos dirba budriai ir kai tik e, pamato, kad gali būti kokiu nors pažeidimu, imasi veiksmų. Vykdomi mokymai ir didinama samoningumas šio klausimo. Dar gerai, kad ne mes vieni dirbame šio klausimo, Europos taryba taip pat yra patvirtinusi uh, susitarimą ir Pasaulio sveikatos organizacija rengė deklaraciją šiuo klausimu. Taigi visame pasaulyje kalbam apie tai, kad už organų, organų dovanojimas yra tik neatlygintinas. Dėl mokymų jau esame finansavę ne vieną iš jų, transplantavimo koordinatoriai, koordinatorių mokymai vyksta, dar vykdomas vienas projektas, kuriame dalyvauja Vengrija ir Niderlandai. Chirurgai yra apmokomi labai patyrusių Niderlandų chirurgų ir yra parengta vaizdo medžiaga, kurią galima naudotis kitose šalyse. Ir ten yra e, mokoma, kaip geriausiai e, dirbti do, organų donorystės rytyje. Dėl sutikimo sistemos 80 procentų piliečių tam pritarė. Tai yra tam tikra paskata. O tuo pačiu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad suprantama, dovanojimas priklauso ne tik nuo paciento sutikimo, bet ir nuo visos sistemos. Pateiksiu pavyzdį. Vokietijoje irgi yra 80, 80 procentų gyventojų e, yra pareiškę sutikimą, tačiau labai sumažėjo organų transplantacija dėl ligoninėje įvykusių skandalų, nes E, ligoninės nepraneša apie pacientus, kurie gali būti potencialūs organų donorai. Taigi sutikimas yra vienas dalykas, bet visa sistema yra labai svarbi. Sutikimo sistema nėra apsprendžiantis dalykas dėl to, kiek organų yra transplantuojama. O dėl organų neteisėtos priekybos jau reikis atsakiau šį klausimą. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū Jums. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, perėmėm prie kito klausimo. Toliau penktas klausimas pagal mūsų darbo tvarkę keitimasis nuomonėmis su komisija dėl ataskaitos, kurioje įvertinamos valstybių narių stebėsinos programos pagal jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Ir suteiksiu žodį komisijai. Ponas François Vakenhut, NV generalinio direktorato e, direktorius prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirminkė, laba diena, man labai malonu kreiptis į šį komitetą šiandien, keičiantis e, valstybių narių e, gyvendinimo direktyvos, direktyvos dėl jūrų strategijos gyvendinimo ataskaita. Ataskaita patvirtinta šių metų sausio 16 dieną. Taigi pradėsiu nuo nuo proceso, kuris yra numatytas pagal e, jūrų pagrindų strategiją. Valstybės narės turi nustatyti jūrų strategijas. Tai yra vienas iš teisės aktų pamatinių e, ramščių ir šios strategijos vertinamas kas šešerius metus. E, grafikas, kurį matote, rodo įvairius žingsnius, kuriuos reikėjo žengti, kuriant tas jūros strategijas. Pirmiausia, reikia patikti aplinkosauginį vertinimą, pradinį vertinimą. Tai yra šankstinis reikalavimas tolesniam darbui. Toliau reikia apibriežti tai, ką mes vadiname direktyvoje geras aplinkosauginis statusas ir tikslai. Tai yra tikslas, kurį reikia pasiekti, kad pėstėtų jūrų, jūros, jūrų aplinka. Toliau reikia nustatyti stebėsnos programas ir po to parengti ir gyvendinti dedikuotas priemonių programas, kurios būtų skirtas siekiant gero aplinkos sauginio statuso. Taigi ši ataskaita, kurią išdėstysiu e, šiandien, yra pagrista valstybių narių stebėsinos programomis. Mes esame patikrinę, ar tos programos yra tinkamas stebėti bendra, bendras jūrų, bendrus jūrų vandenis, siekiant vertinti pažangą, siekiant svarbiausių direktyvos tikslų, tikslų, tai yra gera aplinkosauginė padėtis. Na, o analizė, kurią mes e, atlikome, rodo, kad dėta pakankamai pastangų valstybių narių kas yra pozityvu, tačiau ataskaita rodo, kad reikia ir papildomų veiksmų, veiksmų daugumoje valstybių narių, kad būtų tinkamai ir savalaikiai stebimi, stebimi jūrų vandenys. Apskritai darome išvadą, kad ne, viena valstybė, ne vienos valstybės narės stebėsinos programa nėra visiškai tinkama, kad atitiktų reikalavimus keliamus direktyvos. Tai yra stebėti pažangą kad būtų pasiektas tas geras aplinkosauginis e, statusas, kaip jau sakiau. E, pavyzdžiui, kaip matote šioje, šiame grafikė, Latvija, Slovenija ir Portugalija turi stebėsinas programas, kurios nėra tinkamos, ko nėra daroma taip, kaip reikalauja direktyva. Bulgarija E, Niderlandai, Suomija ir Ispanija sukūrė programas, kurias iš esmės tinkamos. Taigi čia yra geriau, geresnių rezultatų pasiekusios šalis. Na, o kitos stebėsinos programos yra toje vidurinėje kategorijoje, kuomet, kurias vertiname kaip iš dalies tinkamomis. Taigi matome mišrų vaizdą. Ir e, pažango galima, aišku, pažangos galima siekti daugiau. Toliau, kiti ataskaitos rezultatai. Stebėsnos programos sukurtos valstybių narių nepradėjo veikti, nėra, nepradėjo veikti iš karto, tik tai keliose valstybės narėse tos e, veik, programos veikia jau 14 metais. Daugelis programų pradės iki galo veikti tik tai 18 ar 20 metais. Žinoma, tai yra problematiška dėl e, tempo siekiant pažangos, gyvendinant direktyvą ir e, siekiant jos svarbiausių tikslų. Papildoma problema yra stebėsnos apimtis. Komisija nustatė, atlikdama analizę, kad kai kurių aspektų stebėsena, tūs, e, tie aspektai yra specifiniai pagal jūrų strategiją, nėra pakankama pateiksiu čia pavyzdžių konkrečiai. E, povandeninis e, triukšmas, ne jūrų rūšis e, ir panašiai. Tai yra problematiška, nes šių aspektų stebėsena jūroje yra tiesiogiai susiję su bendru kitų teisės aktų įgyvendinimu. Pavyzdžiui, reglamento dėl nevietinių ar E, invazinių rušių. Taigi, tai ką darysime toliau, remiantis bendrą analizę, kurią pateikėme savo ataskaitoje komisija, pabandė pateikti bendras rekomendacijas ir nacionalinės gairės valstybėms narėms. Daugiausia dėmesio skiriame tam, kad valstybės nebūtų tinkama jie apimtų visas jūrų direktyvos deskriptorius ir pradėtų veikti kaip galima greičiau. Ir komisija padarė išvadą, kad valstybės narės turi padaryti štai ką. Pirmiausia, jos turėtų panaikinti trūk, nustatytus trūkumus regionių ar e, subregioninių lygmenių, siekiant užtikrinti, kad stebėsinos programos būtų tinkamos, siekiant nustatytų reikalavimų e, jūrų strategijos direktyvoje. Antra, valstybės narės turi padidinti pastangas, kad įgyvendintų iki galo savo stebėsinos programas, kad būtų vengiama bet kokių spragų vertinant jūrų vandenis iki 18 metų, tai yra kitų metų. Tuo pat metu atsižvelgiant į vykstančią 2010 metų sprendimo dėl tarpinių rezultatų peržiūros. Ir trečia, valstybės narės turi siekti užtikrinti sanglaudą, nuseklumą regioninių ir subregioninių lygmenių, koordinuodamas savo programas, ypač atsižvelgiant į vieną svarbiausių elementų, tai yra bendradavimas su regioninėmis jūrų konvencijomis, skaitant bendrus požiūrių taikymą, renkant duomenis ir juos vertinant. Komisija taip pat yra pasiryžusi pati daryti daugiau, kad pagreitintų gyvendinimo tempą ir pasiektume rezultato. Ypač komisija, remas valstybės narės, pirmiausia, siekiant nuoseklumo įgyvendinant įvairius ES teisės aktus, kurie susijęs su jūro aplinka, mes tai darysime ypač peržiūrėdami sprendimą, kuris nustatė kriterijus ir kriterijus metodinius standartus dėl gero aplinkosauginio statuso, taip vadinamo gero aplinkosauginio statuso sprendimo. O šis dokumentas bus komisijos patvirtintas labai netrukus. Antra, mes ir toliau dirbsime kartu su valstybėmis narėmis e, bendrame procese dėl bendros gyvenimo strategijos, jūrų strategijos įgyvendinimui. Trečia, mes svarstysime, e, ar yra būtinybė finansuoti strateginius projektus ir remsime veiksmus siekiant užtikrinti jūrų strategijos parengų direktyvos gyveninimo veiksmus valstybės narėse. Taip pat rengsime dvišalius susitikimus su valstybės narėmis, kurių stebėsnos programos E, įvertinos kaip netinkamos ir mes remsime tas šalis toliau dirbant pagal komisijos rekomendacijas. O tolesnis žingsnis e, verslių narių jūrų strategijoje ir versliams narėms pateikti ataskaitas komisijai 16 metais apie jų priemonių e, programas pagal jūrų strategijos pareigų direktyvą. Ir šią prasme galima patvirtinti, kad tik 16 valstybių narių pateikė apie savo priemonių programas. Todėl mes turime, mes paraginame tas valstybės narės, kurios to dar nepadarė, pateikti tokias ataskaitas kaip galima greičiau. Pabandžiau kalbėti trumpai, ponia pirmininkė, bandydamas taupyti laiką, bet aš tikiuosi, kad šis pristatymas pateikia jums perspektyvą, kokia yra, koks yra padėtis gyvendinant šią direktyvą. Nu, tai yra vienas svarbiausių teisėkuros priemonių sukurtų ES lygmenių skirtų e, jūrų aplinkos saugojimui. Ačiū, ponė direktoriui. Dabar suteiksime žodį kolegoms, kurie paprašė galimybės pasakyti iš karto sutikiu žodį poniai daly. Ačiū pirmininkai, dėkoju komisijos atstovui už tai, kad pateikė informaciją šią labai įdomią tema. Aš esu mažos viduržymio jūros valstybės atstovė ir man ta tema yra labai įdomi, svarbi, kadangi mes su šiomis problemomis susidurėme kasdienėme gyvenime. Aš norėčiau pakalbėti apie jūrų taršos klausimą, kadangi jis yra labai svarbus ir todėl, kad į jį buvo atkreiptas dėmesys ne kartą. Svarbiausia problema yra štai kokia. Kai komisija teigia, kad ne, kad ne viena stebėjimo pro, programa nėra adekvati ir tinkama, tai aš skaitydama ataskaitą susidūriau su įdomia informacija, kad įvairiose srityse reikia pagerinti padėtį, tą minėjo ir komisija, ypač kai mes kalbame apie jūrų taršą ir kai mes kalbame apie jų taršos stebėjimą jūros paviršyje ir ypatingą dėmesį reikėtų skirti mikro jūrų taršai. Atrodo, kad nėra sisteminės stebėsenos uh, sistemos ir programų ir nėra stebima, kokiais veiksniais labiausiai teršiama jūros aplinka. Iš tikrųjų, Komisija kalbėjo, kad tik tai kai kurios stebėjimo programos yra tik iš dalies priimtinos. Aš norėčiau paklausti komisijos, kuriuose srityse galima sulaukti tiesioginio poveikio. Galbūt komisija galėtų plačiau išplėsti šitą klausimą. Be to, komisija rengia bendrasias rekomendacijas valstybėms narėms ir aš supratau, kad komisija tose rekomendacijose nurodo, jog valstybės narės turėtų pagerinti stebėsiną ir programų įgyvendinimą, įgyvendindamos regioninės programas, tačiau atrodo, kai kuriams valstybėms yra sunku įgyvendinti praktikoje šitas rekomendacijas. Todėl įdomu būtų sužinoti, kaip paskatinti šitas valstybės narės, kita vertas, tvartus nadžiu suprasti, dėl kokių priežasčių iki šiol kai kurios stebėsinos, stebėsinos programos nėra tinkamos. Jūs sakėte, kad tik tai 17 valstybių pateikė informaciją apie tai, kad įdėgė atitinkamas stebėsino programas. Kaip jūs elgsite su kitomis valstybėmis narėmis? Ar jūs numatėte kokį nors papildomą terminą? Kaip komisija užtikrins, kad valstybės narės laikytųsi terminų ir kokie kiti žingsniai numatyti? Ir be to norėčiau paklausti, kokia labiausiai veiksminga strategija būtų, kad būtų sumažintas e, poveikis e, žmonių sveikatai, poveikis, neigiamas poveikis, kurį sukelia mikro jūrų tarša. Ačiū. Ačiū. Toliau ponė Meisner. <laughs> Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos atstovui. Dažnai atsitinka taip, kad valstybės narės įsipareigoja laikytis teisės aktų, tačiau to nedaro. Ir man susidaro įspūdis, kad šioje srityje jūrų mm, taršos srityje ir jūrų strategijos įgyvendimo srityje tokių problemų yra labai daug. Labai svarbu išsaugoti švarę jūrų aplinką. Čia slypi labai daug problemų. Šita PowerPoint prezentacija iš tikrųjų būtų labai naudinga. Norėtume gauti visą ją. Ir mes. Ir dar norėčiau paklausti, iki kurio laiko direktyva turėtų būti visiškai perkelta ir įgyvendinta. Atrodo, kad šitas terminas šiandien seniai praėjo ir to dar nėra padaryta. Ir trečia, jūs kalbėjote apie stebėseną. Norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų tik tai kelios valstybės įgyvenino šitą programą tinkamai, kai kurios e, silpnokai, tačiau kai kurios valstybės, tokios kaip Portugalija, apskritai to nepadarė. Ar yra tiesiog apsispręsta, kaip šitą stebėsną turėtų atrodyti, ar numatyti, ar išleisti kokie nors deleguoti teisės aktai, kuriuose būtų nurodyta, stebėsenos programų kryptis. Kita vertus, kaip priversti kitas valstybės, kad ir jos prisijungtų prie labiausiai pažengusiųjų, gal galėtume gauti sąrašą valstybių, iš kurio būtų aišku, kurios valstybės šitą strategiją įgyvenino, kurios ne. Tuo labiau, kad mes atstovaujame konkrečioms valstybėms norėms. Ir paskutinis klausimas Jūs nustebinote, teikdamas, kad vyksta regioninis bendradarbiavimas, tačiau kita vertus, juk jūrų programų srityje yra labai daug gyvenimo programų ir projektų. Gal apskritai valstybės narės nenori, kad ES kaip nors kištusi į valstybių narių pajūrio zonų valdymą. Galbūt čia buvo įsikišta kaip nors iš išorės ir tas įsikišimas valstybėms narėms ir kažkas panašaus į buliui rodomą raudonas karą. Ačiū poniai Meisner, o dabar kalbės Konte. Grazie. Sì, il, eh, il re... Ačiū. Dėl šios ataskaitos ir dėl pristatymo mes po jų susidarėme labai nelinksmą įspūdį. Žinome, kaip, kas buvo praeitie, strategija buvo gyvendinama, ji labai svarbi, buvo numatyti ambicingi tikslai, o kai pereiname prie valstybių narių, prasideda problemos. Uh, E, žinome, kas nutiko ir su biologinės įvairovės strategija. E, Trumpalaikis pasiekmės buvo e, prastos. Ta patį, tas pats vyksta ir su jūrų strategija. Pirmiausia, yra problemų su stebėsena ir yra numatytas laikotarpis nuo 2018 iki 2020. Vaizdas nedžiugina Dėl šios direktyvos įgyvendinimo norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, tos valstybės narės, kurios atliko kokius nors veiksmus dėl pagrindinės dalies, atliko stebėsenos veiksmus tik tuo metu, kai buvo parengtos nuostatos, kuriuose buvo prognozuojami tokie dalykai bet nebuvo imtasi jokių naujų veiksmų ir nebuvo dedamos didesnės pastangos dėl kokių nors naujų ar inovatyvių programų. E, jūrų tarša ir e, kitokia tarša turi būti įtraukta į jūrų strategiją, tačiau ji nebuvo aktyvuota. Komisijos pateikti pasiūlymai yra labai svarbus, Tačiau matome, kad nepakankamai dedama veiksmų, reikia imtis daugiau iniciatyvos. Kolega Deli buvo paminėjęs kitą dalyką ir aš jį pakartosiu. Tai susiję irgi su jūrų tarša. Komisijos komunikate reikės skirti atskirą dėmesį jūrų taršai ir stebėti mikrotaršą, jūrų taršą, stebėsena nepakankama, nėra sisteminės stebėsenos, kurią galėtume palyginti su poveikiu jūrų florai ir faunai. Taigi šis klausimas irgi yra sudėtinė vandenynų valdymo ir mėlynosios ekonomikos dalis. Tikimės, kad įgyvendinus keturias direktyvas dėl žiedinės ekonomikos pasieksime e, teigiamų, padarysime teigiamą poveikį. Tos problemos nenaujos ir galbūt šiuo konkrečiu atveju komisija galėtų ne tik stumti, versti valstybės narės veikti, bet kad imtųsi kad įsikištų rimtai dėl jūrų taršos, reikia iš tikrųjų imtis griežtesnių veiksmų, kad būtų galima išspręsti šią pro problemą. Dėl vandenynų valdysenos ten irgi kalbama apie jūrų taršą ir apie ketvirto reglamento peržiūrą. Tai yra labai svarbu, nes tai leistų mums atlikti labai svarbų darbą, kad būtų galima iš išvalyti jūras. Ir manau, kad tai labai svarbu. Ačiū. Ačiū. O dabar žodis direktoriui François Pokenut. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už labai aktualius klausimus, kurie buvo užduoti komisijai, remiantis ataskaitą ir pristatymą. Pradėsiu nuo tuo klaus, nuo tų klausimų, kurie buvo užduoti pirmiausia. Jūrų tarša buvo paminėta ne kartą. Kai dėl bendrųjų rekomendacijų, su bendromis rekomendacijomis susijusių veiksmų, tai mes dirbame labai aktyviai ir norėčiau pasakyti, kad uh, aktyviai stebėme situaciją valstybėse narise ir žinome, kurių valstybių narių programos nepakankamos. Organizuojame dvi šalių susitikimus su tų valstybių narių atstovais. Darysime tai ir per kitus kelias mėnesius. Vyksime į tas valstybės narės, padėsime joms patobulinti savo programas, nes kitas ciklas prasidės 2018-aisiais. Taip pat aktyviai mobilizuojame visas bendros, bendroje įgyvendinimo gyvenimo strategijoje numatytas priemonės. Mes ataskaitoje esame pateikę įvairių pastebėjimų, remdamiesi valstybių narių nurodytą pažangą. O dėl priemonių programų ir minėjau, kad 16 valstybių narių E, pateikė ataskaitas dėl savo programų įgyvendinimo. Taigi šiuo atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad pažeidimo e, procedūra buvo pradėta kovo 31 ir vasario mėnesį. Taigi komisija veikia aktyviai ir stengiasi užtikrinti, kad būtų pasiekta pažanga ir aiškiai pasako, kad dabartinė situacija yra nepatenkinama. Dar norėčiau grįžti prie įgyvendinimo terminų. Du klausimai buvo su tuo susiję. Iki 2020 reikia pasiekti gerą aplinkosauginę būklę ir laiko jau liko nedaug. Jeigu žvelgsime į padarytą pažangą, tai pamatysime, kad ji turi būti spartesnė, jeigu norime pasiekti tikslų per nustatytą laikotarpį. Komisija stengiasi užtikrinti, kad būtų dedamos visos pastangos, kad būtų pasiekta norimų rezultatų iki 2020. 2010-ųjų dėl konkrečios situacijos Portugalijoje. Portugalijos jūrų erdvė ir išskirtinė ekonominė zona. Su tuo yra susiję nemažai iššūkių. Matome, kad įsipareigojimai ir atitinkamai atliekamas darbas netitinka poreikių. Dėl regioninio bendradarbiavimo jis vyksta. Jūrų, regioninių jūrų konvencijos yra labai svarbios siekiant padidinti pastangas dėl MSFD. Ten, kur nepakankamai dedamos pastangos, reikia daryti atskiras išvadas, bet siekiama padidinti aktyvumą, kad būtų galima pasiekti geresnių rezultatų dėl regioninių jūrų situacijos. Reikėtų kalbėti ir apie erdvinio planavimo sudėtinę dalį, kurią jūs minėjote. Tai irgi tam tikra priemonė, kuri buvo sukurta šiuo tikslu ir jis svarbi. Dėl nepakankamai dedamų pastangų ir galimybės pasiekti tikslus iki 2020-ųjų. Sakyčiau, kad labai svarbu nustatyti, kiek pastangų dedama, kad būtų pasiekti tikslai dėl jūrų taršos. Ne vienas pasisakiusysis apie tai kalbėjo, ką mes darysime šiuo klausimu. Iš tikrųjų, jau ir dabar labai daug darome ir pasitelkdami MSFD ir įgyvendiname esama atliekų ir pakavimo teisės aktą. Šią problemą turime išspręsti veiksmingai. Turime plastikų strategiją, kuri papildys um, atsaką kovojant su mikro ir makro tarša Padarysime tai per artimiausius mėnesius, e, pasitelkdami JRC ir cheminių medžiagų agentūrą. Dirbame kovodami su jūrų tarša ne tik ES, bet ir kaiminystėje ir pasauliniu lygmeniu imamasi daug konkrečių veiksmų, kurie nurodyti ne tik uh, E, regioninėje jūrų strategijoje, bet ir G7 ir G20 lygmenių, taip pat dirbdami su anksčiau paminėtomis vyriausybėmis. Dirbame ir MSFD sistemoje priimtas sprendimas, valstybės narės turi tiksliau nustatyti kriterijus ir ypatingai reikėtų paminėti keturis kriterijus susijusius su jūrų tarša ir jie yra labai svarbus. Tai yra mikro tarša, makro taršos kiekis, e, tarša, kurią įkvėpia gyvūnai ir tarša, į kurią įsipainioja gyvūnai. Tai yra tik pastangų iliustracija. Mes dedame šias pastangas, nesuprantame jų svarbą. Leiskite dar pabrėžti, kad reikėtų tinkamai suvokti, kad tarša jūrų aplinkoje yra labai aktualus klausimas, bet nereikėtų užmiršti ir kitų problemų kurios yra susijusios su žvejyba ir jūros dugno žalojimu. Ir mums reikia dėti daug intensi intensyviau dirbti tuo klausimu. Kai kalbame apie žalą jūrų aplinkai, kad galėtume pasiekti tikslų susijusių su GES, reikia atlikti geresnę stebėseną, kad geriau suvoktume poveikį. Mums reikalinga nurodyti visą tai, kas yra padaroma dokumentuose, siekiant pažangos susijusių su GS. Komisija deda reikalingas pastangas ir mes norime užtikrinti pakankamą žinių lygį, kad būtų galima juo grįsti gyventinimo procesą. Jeigu bus klausimų, esu pasirengęs atsakyti. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour... Labai ačiū, ponė direktoriau, už jūsų atsakymus. Jeigu kitų prašymų pasakyti nebus, aš siūlau pereiti prie kito klausimo. Tai yra šeštojo. Tai yra CE ženklo pažymėtojų trešiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas. Kalbame apie pakeitimų svarstymą ir iš karto suteikiu žodį pranešėjai, poniai Gardinį. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau dėl savo balso. Paskutinės dešimt dienų e, kovoju su šią problemą, dėl kurią kelią sukėlė oro kondicionieriai po karščio bangos namuose. Bandėsiu kalbėti trumpai, pradedame darbą. Tik tai dar šiandien pranešėjų posėdis vyks šį vakarą, po jo galėsime pateikti daugiau naujienų kolegams. Kaip žinote, dėl šio reglamento projekto diskutuojame jau kuris laikas, jis išplėstų C ženklų pažymėtų trešimųjų produktų sąrašą. Mes manome, kad šis pasiūlymas yra pozityvus, jis pakeis reglamentą, kuris yra skirtas konvencinėms mineraliniams trešoms, gaunamoms iš įvairių žaliavų. Pagal šį reglamentą, kuris tikiuosi greitai įsigalios, mes leisime į vidaus rinką teikti visas trašas ir taip pat dėksime žiedinės ekonomikos taisyklės. Šiaip belieka pritarti tai komisijos pasiūlymui, mes manome, kad tai padidins investicijas į žiedinę ekonomiką apskritai ir šiame sektoriuje. <clears throat> Ypač Taigi, kokia dabar yra situacija? Esame pradinėme etape. Dar turime daug darbo, gavome labai daug pakeitimų iki 7 kovo termino. Su šiandienis pranešėjais turime labai daug darbo, nes kai kuriais klausimais nors e, turbūt nebūtina to priminti. Yra skirtingų pozicijų. Todėl kviečiu visus, skaitant šelnius pranešėjus, teikti savo pasiūlymus, kaip e, tas problemas išspręsti, kad galėtume, kaip galima, daugiau parengti kompromisinių pakeitimų klausimas yra jautrus, kadangi čia turime reikalą su sveikata ir aplinka. Šiuo metu rengiame aštuonis kompromisinius pakeitimus e, susijusius su įvairiomis sritimis, keturi iš jų e, dar nebaigti renkti, kol kas turime tik tai projektus ir galite dar siūlyti savo idėjas. Tačiau tikiuosi, kad mums pavyks e, sustarti dėl visko ir šis sunkus darbas duos puikių rezultatų. Taigi pirmieji keturi pakeitimai yra susiję su mikrobiologinė tarša pagal įvairias kategorijas. Tai yra mikro biotarša, kalbant apie organinės trašas, mineralinės trašas, ir subtrakt, substraktus. Dėl visų šių kategorijų bandome taikyti vienodą požiūrį. Remiantis komisijos tekstu, aš pabandžiau patikslinti patogenų koncentracijų ribas. Tai yra susiję su reglamentu 142 2010, kas yra susijęs su e, e, gyvūnus kilmės e, trašomis. E, tai yra produktai, kurie neskirti žmonių vartojimo. Taigi tam skirti pirmieji keturi pakeitimai. Po to dar vienas kompromisinis pakeitimas yra susijęs su kitos, kitų atliekų pakartotinio naudojimo. Kalbama ir bio talenus čia. Mes norime sukonkretinti štai ką, kad pagal 2008 metų 28 direktyvą bio atlikos naudojamas trašoms gaminti gali naudoti tam tikrus produktus e, gautus iš pelenų. Kai kurios valstybės narės savo teisės aktuose tai jau leidžia. Ir siekiant e, skatinti naujoves, kas yra žiedinės ekonomikos e, filosofija ir pagrindas, mes norime išplėsti medžiagų sąrašą, kad būtų galima daugiau e, leisti medžiagų išgaunamų iš atliekų ir kurios po to gautų C ženklą. Tai būtų galima padaryti panaudojant komisijos deleguotasius aktus ir tai reikėtų padaryti kaip galima greičiau, kad e, reglamentas įsigaliotų kaip galima greičiau. Ir žinome, šiuo atveju deleguotieji aktai būtų labai svarbus, nes tokiu būdu galėtume garantuoti, kad technologinis vystimasis tęstusi ir užtikrintume, kad e, terminai nebūtų per daug ištesti tą būtų galima padaryti, panaudojant ir kitas procedūras, ne tik deleguotus susaktus, o tai leistų mums greitai gyventinti žiedinės ekonomikos principus. Dar toliau kiti e, kompromisai skirti organiniams trašoms. Čia patikslinama, kad e, kai kurios medžiagos turi būti ekologiškos. Tai susijęs su to faktu, kad e, trašus turi tam tikrį poveikį ir dirbožymiai. Toliau kalba apie biologinį produkto kilmę. Siekiama padidinti organinių trašų e, efektyvumą, kas yra svarbu ūkininkams ir svarbu užtikrinti, kad nebūtų neigiamos, neigiamo poveikio aplinkiai. Jeigu to nebūtų, mes skatintume neveiksmingas trašas. Toliau turime dar vieną pasiūlymą dėl mineralinių trašų apibriešties ir šiuo atveju mes įtraukėme įvairias medžiagas, kurios yra vairių maistinių medžiagų. Komisija siūlė vieną medžiagą tik tai leisti. Tačiau atlikus gilesnę analizę, aš Manau, kad aplikoskinė prasme, sveikatos prasme tai nėra pateisinama. Viena medžiaga, jeigu būtų taikoma, tai būtų sumažinti e, mineralinių trašų skaičius e, naudojamų ūkininkavime ir žemdirbystėje. Todėl labai svarbu įtraukti ekologiškus organinius produktus. sektorių yra netransformuojamų augalų klausimą, augalų ekstraktų klausimą. Čia mes norime komisijos tekstą padaryti išsamesniu. E, augalų ekstraktų e, skaičius ir procedūros galėtų būti ilgesnės. Galutiniam produktui netaikomos taisyklės dėl e, re, registravimo. Ir pagal šios pasiūlymus tik tai pirmieji keturi klausimai susijęs su mūsų komiteto kompetencija, o dėl kitų dalykų mes kompetenciją dalymenamės su IMCO ir AGRI komitetais pagal pirmą ir antrą priedus. Yra kitų dalykų, e, kur rengiame kompromisus su kitais komitetais pagal bendras kompetencijas. Apie juos e, dar nekalbėsiu, kadangi mes dar nepradėjome su šėlinės pranešėjais apie tai kalbėti. O kai dėl mūsų komiteto kompetencijos ryties, tai svarbiausias dalykas yra rasti sutarimą dėl kadmio limito, limitų, kai kalbame apie mineralinės trašas. Kaip sakiau, Yra įvairių nuomonių. Bet e, jūs žinote mano nuomonę šių klausimų. Aš noriu, kad pirmiausia prasidėtų dialogas, nes manau, kad kompromisai turi atspindėti du klausimus, dėl kurių dar nesame iki galo sutarę. Turime suprasti technologinę pažangą ir esame būklę. Ir taip pat turime galvoti ir apie kadmio valdymą, ko dar nesame padarę. Jo išgavimas yra svarbus. Aš esu giliai įsitikinusi, kad mums reikia išlaikyti realistišką, holistinį požiūrį, kaip galima daugiau, nes nemanau, kad galima būtų uh, pasiremti per daug uždarų požiūrį. Čia kalbame apie visą paketą ir visose šalise dėl to egzistuoja vairios pozicijos. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti sėkmės, atsižvelgiant į realijas, kurios egzistuoja ir užtikrinti tokią sistemą, kurios leistų tokius produktus teikti į rinką. Labai dažnai tokia, tokios realijos egzistuoja jau seniai, bendradarbiavama su universitetais, mažomis rytinėmis įmonėmis. Todėl reikia visiems suteikti galimybę prekiauti bendroje rinkoje. Mes norime padėti pagrindus ir atsižvelgti į vairias nuomonės. Tikiuosi, kad šiandien šiandien pranešėjų posėdis leis žengti, žengti mums į priekį. Ačiū, ponia pranešėja. Dabar žodis šiandiems pranešėjams. Pirmiausia, žodis kolegų. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už kompromisinius pasiūlymus. Jie iš tikrųjų bus geras pagrindas vėlesnėms diskusijoms. Šiandien vėliau mes pamastysime, kaip sumažinti tą 353 pakeitimų skaičių. Yra dalykų, dėl kurių mes, manyčiau, galime lengvai susitarti. Aš norėčiau paminėti vieną klausimą, tai yra išimtiniai įgaliojimai, kadangi apie juos kalbama bent trešdalyje įvairiausių uh, pakeitimų siūlymų kai kuriuos tais pasiūlymais yra siekiama sušvelninti komisijos pasiūlymą, kadangi, pavyzdžiui, dėl kadmio komisija yra siūlo sumažinti 60 mg kilogramui iki, nurodant šitą normą, 40 mg. Yra pateikta ir komentarų siūlančių komisijos pasiūlymą sušvelninti, bet to Envi komiteto nariai ir aš ir kiti asmenys tiesiog prašo, kad būtų atliktas mokslinis vertinimas ir kad būtų laikomasi tam tikrų prioritetų. Kai kurie tiesiog gina didžiųjų trašų gamintojų interesus ir pamiršta visuomenės veikatos interesus kadmis yra vienas iš, viena iš medžiagų, kuri kelia tiesioginį poveikį, neigiamą poveikį visuomeniai. Bet to Afrikosaugos komitetas buvo paklaustas dėl nuomonės dėl ekologinio toksiškumo. Mes manome, kad reikia laikytis vienos bendros nuomonės 60 mg kadmio kilograme gali reikšti, kad kadmis gali atsirasti kitose e, dirbožėmio sluoksniuose ir tai, ne, tai neleis sumažinti kadmio sankaupų dirbožėmėje netgi jeigu 20 kg, 20 gramų kilogramui ar mažiau numatysime, vis tiek kadmio E, apimtis per ateinačius šimtą metų didės. Taigi mes nega, negalime neatsižvelgti į ūkininkų interesus. Priešingai mes juos labai įsiklausome, kadangi mes pirmiausia galvojame apie politiką pagrįstų principų laikymasi ir mes taip pat siūlome, kad kadmis būtų mažinamas, tačiau kita vertus negalima apsiriboti be kadmio. Labai svarbu, kad ūkininkai būtų apsaugoti nuo nešvarių trašų ir kad kadmio turinčios trašos nebūtų pardavinėjamos. Ir žinoma, reikia galvoti ir apie nacionalinius vartotojų interesus. ES komisijos pasiūlymas atsižvelgia į mokslininkų rekomendacijas siekiant gerinti aplikosaukinę būklę. Taigi aš pritariu pranešėjai ir manau, kad iš tikrųjų galima dirbti daug sparčiau, netgi galvojant apie 40 mg kilogramui E, nuostatos įdėgymą tuoj pat po šitos direktyvos e, įdėgymo. Kita vertus, reikia pateikti vartotojams ir ūkininkams informaciją, kad jie galėtų apsispręsti prieš pirkdami trašas. Taigi labai svarbu pateikti informaciją apie e, trašų sudėti ir apie kadmių kiekį. Taigi tiek informacijos apie kadmį ir aš tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis mes sėkmingai parengsime rekomendacijas, kad šitas pasiūlymas būtų kuo labiau subalansuotas ir kad nereikėtų praleisti ilgų dienų balsuojant dėl kiekvieno atskiro pakeitimo siūlymo. Ačiū. Dabar ponė Görling. Ačiū. Aš nesu šešėlinė pranešėja. Aš e, pakalbėsiu šešėlinio pranešėjo vardu. Kažkokiu. Dėl saugiklių, kurie užtikrintų gerą aplinkosaugumę būklę ir taip pat apsaugotų žmonės. Dėl kadmio komisija siūlo 60 mg kilogramui. Tai yra tik tai pradinis atskaitos taškas siekiant mažinti kadmio kiekį apskritai. 80 mg nuostata, kurią reikėtų peržiūrėti, turėtų tiesiog būti tas vidurkis, kuris leistų kadmiui nenusėsti dirbožėmiai. Taigi 80 mg yra maksimali riba, kuri leistų tiesiog sustabdyti mag... kadmio mm, apimtis. Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti, kad gamintojams netektų per didelė administracinė našta. Labai svarbu kadmio kiekį mažinti tarp pasaulio mastu. Tačiau kita vertus labai svarbu turėti mokslinius rekomendacijas. Kiekvienas sutinka, kad kadmis yra sunkusis medalas ir jo apimtis reikia mažintis. Tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie tą santykį tarp uh, uh, rizikos keliamos žmonėms ir taip pat šito uh, spinduliavimo. 20 mg nežinia ar reikštų, kad sumažinama rizika žmogaus sveikatai. Aš nemanau, kad tuo yra siūloma sušvelninti komisijos uh, pasiūlymą, tiesiog mes norime nustatyti tą lygį, kuris būtų moksliškai pagristas ir kuriuo būtų įvertinta rizika ir kad būtų nustatytos priimtinos normos. Taigi mes turime įgyvendinti tokią politiką, ne tik vadovaudamiesi viena medžiaga, kuri apskritai niekada nebus eliminuota iš uh, E, dirbožymio. Taigi mes neturime savanoriškai mušti savo į krūtinę. Kita vertus, 80 mg kilograme moksliškai pagrįsta riba ir mes turime laikytis. Tuo labiau, kad šitas lygis yra pakankamai ambicingas ir tarptautiniu mastu. Tačiau kita vertus mes neturime uh, uždėti per dėlės administracinės ir gamybos kaštų, kainos mm, gamintojams. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą e, darbą ir tikrai užjaučiu ją, kadangi jai reikės susidoroti su keliais šimtais pakeitimų. Dėkuoju. Federle kalbės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ši tema yra labai sudėtinga. Ji yra, tai yra techninio, teisinio pobūdžio dokumentas ir, kaip matome, iš pakeitimų nerima kelia įvairūs dalykai, einame įvairiomis kryptimis ir tai atspindėta ir šešėlinių pranešėjų susitikime. Viskas priklauso nuo to, kokius akinius užsidedėjai. Švedija yra viena iš tų šalių, kuri dar devintajame dešimtmetyje nustatė labai griežtą 40 mg rygą, ribą e, Suomija, Čekija ir kitos šalys e, jau taiko daug griežtesnius reikalavimus nei nurodyta, ir jos tai daro jau 30 metų mintis yra tokia, kad kuo mažiau patirtume kancerogeninių medžiagų poveikį. E, kad ir kaip kovotume su rūkimu ir su tarša, vis tiek e, mums daro didelį poveikį kadmes. Ir e, kai vertiname mokslinius tyrimus ir mūsų dabartinę situaciją, Tai labai svarbu su šiuo, į šį teisės aktą žiūrėti tinkamai. Pavyzdžiui, Švedijoje buvo norima sumažinti kadmį iki 20 mg, tačiau mūsų stabdė komisija, nes trašų reglamente nebuvo galima to įgyvendinti. Norėčiau pasakyti, kad tos šalis, kurios norėtų padaryti daugiau, turi turėti tokią galimybę. Ir mes kalbame ne apie didesnio kadmio lygio draudimą, bet jeigu norime turėti tą CE europinį ženklą, kad galėtume prekiauti trašomis kitoje, kitose valstybėse turime taikyti tam tikras sąlygas. Jeigu kalbėtume apie 80 mg, tai tos šalys, kuriuose jau taikomi griežtesni reikalavimai, turės sušvelninti savo, bet tos šalys, kurios nori turėti tokio reikalavimo, gali taip daryti, tačiau gali tas trašas naudoti tik savo rinkoje ir neeksportuoti jų. Biologinės trašos, kalbėjome apie jas, kalbėjome apie jų teisinį įtvirtinimą. ES žiedinėje ekonomikoje dalyvauja labai daug fosfatų, tačiau jie turi būti tinkamai naudojami. Ir jeigu elgsimės tinkamai, tai galėsime padidinti ir gamybą savo šalyse, ir sumažinti vėžio lygų, skai, vėžinių susirgymų skaičių dėl sumažinto kadmio. Bendradarbiavimas e, vyksta puikiai ir tarp kolegų, ir tarp šešėlinių pranešėjų tuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, pona Stefanik. Pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiama ponia Gardinį. Iš tikrųjų, tema labai sudėtinga, tačiau mes kaip Envi komiteto nariai turime suprasti, kad labai svarbu diskusijose dėl šito reglamento reikia užtikrinti, kad Europos laukuose išbarstant trašas būtų išbarstama kuo mažiau e, teršiančių medžiagų, kad nebūtų mažinama faunos ir floros įvairovė ir kad būtų išsaugoti net patys mažiausiai gyviai, kurie yra labai reikalingi iš, išsaugoti mūsų gamtos įvairovę. Taigi labai svarbu mažinti organinių ir neorganinių trašų kiekį, nors organinių trašų kiekis, žinoma, gali būti didinamas dėl to, kadangi jis, jos nedaro tiek žalos aplinkai. Kita vertus, reikia galvoti apie vartotojų ir ūkininkų sveikatą, todėl Labai svarbu ES imtis priemonių, kurios leistų mažiau naudoti trašuose sunkiųjų metalų, tokių kaip kadmis, švinas. Šitos medžiagos artimiausių metų turėtų apskritai būti draudžiamos naudoti trašuose. Valstybės narės jau yra prieimusios atinkamas priemonės, kuriomis yra draudžiama naudoti kadmi ir kitas, kitus sunkios metalus gaminant trašas. Tačiau kita vertus reikia atlikti trašų gabenimų iš trečiųjų šalių stebėseną. Ilgai truko, kol komisija ryžosi pateikti savo pasiūlymą dėl kadmio suvar, naudojimo sumažinimo trašose. Dabar reikia imtis konkrečių priemonių, kita, bet to trašų gamintojams reikia parodyti, kad ir šiomis sudėtingesnėmis sąlygomis galima vykdyti pelningą trašų gamybos verslą. Negalime pamiršti ekonominių interesų, tačiau kita vertus negalime dėlsti ir turime pasakyti tikrąją tiesą. Šiandien vyksiančiame koordinatorių posėdėjų jie tikiuosi ženklios pažangos ir aš manau, kad mes atimiausiu metu pateiksime labiau išsamius pasiūlymus. Dėkoju kolegos, dabar suteiksiu žodį tiems kolegoms, kurie dar norėtų kalbėti. Pirmiausia, kolegė Rys. Euh, Ačiū, pana pirmininkė, per pirmą keitimąsi nuomonės į vasario mėnesį. Aš pateikiau savo pasiūlymus dėl tų esminių signalų. Mums Svarbu paremti komisijos tikslą ir Mūsų pranešė taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia skatinti organinių medžiagų naudojimą, organinių trašų naudojimą ir gratiškai mažinti tarš, taršalų kiekį. Na ir dėl tų taršalų. Aš manau, kad čia yra svarbiausias, prieštaringiausias klausimas, tai yra kadmio klausimas ir jis didžiausias mūsų ginčių objektas. Reikia siekti praktinio ir realistiško sprendimo. Visos valstybės narės e, daug importuoja fosfatų ir norėčiau atkreipti kolegos ir draugo Frederiko e, federalė dėmesį, kad ne visose valstybės narėse yra tas pats e, dirvos rūkštingumas ir dėl to yra skirtumai dėl mūsų reakcijų, dėl to kadmio kiekio. Pone panašė minėjo tokį tą pranešimų skaičius, kurios įdirba. Man atrodo, kad yra apie 50 pakeitimų susijusių su šiuo klausimu ir yra įvairių galimybių pasiekti kompromisą. Aš pati esu kartu su pane Groste, kurios šiandien nėra Mhm. kur aš šiandien yra, kaip suprantate, kad Prancūzijoje vyksta rinkimai, tai dėl to jos šiandien yra, mes kartu esame su ją ir e, kolega Levyje esame pateikę įvairių pakeitimų. E, mes siūlome tam tikrus kompromisus. E, reikia mažėti, mažinti mūsų priklausomybę nuo importo fosfatų, kuriuose daug kadmio, aš norėčiau pasakyti, kad svarbiausia yra siekti kuo didesnių tikslų. Aišku, 40 mg tikslas yra pasiektinas. Ir aš norėčiau e, priminti, ką sakė ponas Pok prieš mane Aš nežinau, ar jūs čia svajat lobistų nuomonę, ar gamintojų, ar kaip. Jau kelis mėnesius kalbame apie praktinę sprendimo čia galimybės ir aš manau, kad komisijos atstovas tuomet sakė, kad šiuo metu technologija, kur leistų pasiekti šį lygį, nėra e, sukurta, aišku, ateityje galbūt galima galbūt bus tai pasiekti, tačiau reikia siekti praktinio sprendimo. Toks yra kompromiso, tokia yra kompromiso esmė. Aš paminėčiau dar du pakeitimus, kurie man atrodo vertingi, kalbant apie kadmį. 430, kurį pateikė kolega Kristofas Fielneris, kuris e, reikalauja, kad komisija įvertintų na, naujai siūlomus, siūlomas ribas, kai tik atsiras naujos technologijos. 421 pakeitimas, kurį pakeitė ponas Lyze ir Alveny, dėl dar žemesnio ligmens 20 mg. Taip pat svarbu e, ženklinti produktus ir teikti informaciją apie tai. Tai yra labai svarbus klausimas, kad būtų teigiama informacija vartotojams. Aš patikiau 727 e, klaus, e, pakeitimą dėl tų trašų žymimų CE ženklų. E, dėl deklaracijų, dėl sunkių metalų kiekio tose medžiaginėse ką turėtų užtikrinti ir kontrolės institucijos. Ir baigdama norėčiau grįžti prie pranešėjos iškelto klausimo, kuris man atrodo esminis. Man atrodo, kad e, reikia kalbėti apie e, likutinės medžiagas, kurios prisidėtų prie mūsų žiedinės ekonomikos plėtojimo, taip pat apie antrinį žaliavų, atliekų, žaliavų išgaunamų atliekų panaudojimą. Aš pritarčiau tokiems pasiūlymams ir tai būtų antrasis kelias siekti kompromisu. Ačiū, toliau. Žodis poniai Ajūzo. Ačiū pirmininkė. Matome, kad didžiausia kliūtis, kalbant apie šį teisės aktą, yra kadmis. Komisijos siūlomos ribos netitinka Europos mokslinio komiteto rekomendacijų dėl aplinkosauginio ir eko tvarumo. Sakoma, kad, kad tokios ribos turėtų būti nustatytos remiantis rizikos studijimas. Komisija yra teigia, kad e, jeigu naudojama mažiau negu 80 mg, tai e, teršalai nesikaupia. Tačiau kai kurios šalis, Suomija ir Švedija, reikalauja mažesnių ribų. E, tose šalis žemės ūkio veikla yra ribota ir todėl ir trašų naudojame mažiau. Taigi problema yra iš esmės e, kitose šalise. Teisės aktai nesižvelgia į skirtumus dirbožėmio įvairiose šalise, kaip pavyzdžiui mano šalyje. komisija bando propaguoti kadmijo šalinimo procesą iš fosfatų. Tačiau šis procesas šiandien nėra na, tvarus pramoninių lygmenių. Todėl aš Ispanijos delegacijos EPP pasiūlymai numatyti 60 mg 1 kg ribą ir mes priešinamės bet kokiam kitam didesniam mažinimui, kol nebus pasiūlyti pažangesni metodai e, leidžiantis pašalinti kadmį iš fosfatų. Taip pat patikėme ir kitų pakeitimų, pavyzdžiui, naują konstruojamą dalį, kur e, fosfatą mes taip pat vertiname kaip žaliavą. Čia yra didelė problema dėl tiekimo, taip pat Reikia, kad komisija pateiktų ataskaitą po penkerių metų įsigaliojus reglamentui įvertintų e, situaciją ir e, teršalų lygį. Reikia tai turėti galvoje, nes tai yra rimtas klausimas, kaip sakiau. Šios vertės e, paremtos e, tų šalių, kurios mažai naudoja taršal, šitų trašų e, teisės aktais. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Thank you very much, Chair. Dear... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man žodį. Iš tikrųjų buvo pasakyta, kad ši tema yra labai svarbi. žiedinės ekonomikos veiksmų plane buvo numatyta šita priemonė. Iš tikrųjų, tema yra labai sudėtinga teisiškai ir techniškai verdinant, kadangi čia susiduria įvairių teisės aktų poveikis, pavyzdžiui, atliekų ir cheminių medžiagų direktyvų tarpusavio ryšys, komisijos atstovai, kolegos, partneriai, suinteresuotas šalis turėjo būti atsiklaustos prieš pateikiant mums savo pasiūlymą. Todėl aš dabar galiu pateikti tik laikiną vertinimą, negalutinį. Mes taip pat e, džiaugiamės, kad daug darbo buvo investuota rengiant e, pakeitimus. Norėčiau pakomentuoti kai kuriuos iš jų. Kai kuriuose pakeitimuose siūloma nauja terminija Pavyzdžiui, kai kalbama apie mineralinės trašas, o ne organinės, taip pat kalbama apie pirminius ir antrinius nitratus. The... Nes medžiagas iš tikrųjų reikėtų vartoti tuos terminus, kurie yra priimti rinkoje, kad nesukeltume kokiu nors prieštaravimu. Be to, pranešėjas savo pasisakymė ir kiti kalbėjusieji sakė, kad šitas reglamentas padės skatinti žiedinę ekonomiką. Iš tikrųjų, mums labai svarbu, kad būtų antrą kartą panaudojamos maistingos medžiagos trašose. Ir tai yra vienas iš žiedinės ekonomikos siekinių. Tačiau kita vertus reikia reikėtų užtikrinti, kad nebūtų padaryta žalas aplinkai ir sveikatai. Aš norėčiau paminėti šešias temas, kurias reikėtų apsvarstyti. Tai yra augalinio, augalų, augalinės kilmės stimulantai. Iš tikrųjų, augalų apsaugos reglamento nuostatas reikia taikyti labai tiksliai ir atsakingai, kadangi tos medžiagos, kurios turi būti reguliuojamos pagal augalų apsaugos reglamentą, turi būti įvertintos kaip e, augalinės kilmės trašos. Tačiau kita vertus atsparumas biotiniam, biotikų, antibiotikų, ne, antibiotikam poveikiui. Iš tikrųjų, ši, Viename iš paaiškinimų aš mačiau, kad šitos medžiagos turėtų dingti iš rinkos, tačiau vis dėlto jos yra reguliuojamos pagal augalų apsaugos reglamentą. Bet e, yra minėt, minimi pakeitimuose gyvulinės kilmės bio e, šalutiniai produktai. Tačiau daugiau šaltinių produktų, šaltinių medžiagų galėtų būti įtraukta į trašas, kurios yra ženklinamas CE ženklu. Tai reiškia, kad visi gyvulinės kilmės šaltiniai produktai galėtų būti įtraukti į su CE ženklu e, e, parduodamų gaminių kategoriją. Čia mes išvelgiame tam tikrą pavojų, didelį pavojų e, aplinkai ir sveikatai. Ir šita grėsmė turėtų būti tinkamai įvertinta. Trečia, mes e, išnagrinėjome pakeitimus, kuriuose minima e, ryčių reglamento registravimo nuostata, ypač dėl medžiagų cheminės saugos ataskaitų ne visos cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos trašų gamyboje, netgi ir nedidelis jų kiekis, vis dėlto, jeigu reikėtų įvertinti jų daromą e, poveikį arba riziką, užkrautų labai didelę naštą. Todėl reikėtų laikytis ryč reglamento nuostato dėl nedidelio tonažo medžiagų ir Kol kas mes neįmanome, kaip, neįsivaizduojame, kaip šita rizika galėtų būti vertinama ir kontroliuojama. Ketvirta pastaba susijusi su mineralinių trašų apibrieštimi. Atrodo, kad yra siekiama susiaurinti šitų gaminių kategoriją, ypač kai yra nurodoma vieno procento riba organiniai e, angliai ir taip pat fosfatams. Jeigu mes tai padarytume, tai tuomet mes atmestume inovatyves maistinės medžiagas. Um, but of course, struvitą ir medžio anglį, pavyzdžiui, ir kitas e, novatoriškas medžiagas. Mūsų manimų nėra jokių priežasčių atmesti šitas medžiagas, kadangi ūkininkams labai svarbu, kad fosfatų kiekis būtų nurodomas etiketėje. Tačiau kita vertus bio e, pelenai. Taip pat mes pirmiausia turime atsižvelgti į Again... Agronominius aspektus, manyčiau, kad informuojant ūkininkus galima daug ko pasiekti, pateikiant informaciją etiketėje. Penkta. Nitritų klausimą. Nitritų direktyvoje yra nustatytos taisyklės, kurios leidžia kontroliuoti vandens taršą. Ir taip pat yra matytos priemonės tam tikrose užterštose teritorijose, tačiau kita vertus yra numatytos ir tam tikros ribos trašų e, reglamente komisija nesiūlo vadovautis nitritų direktyvos nuostatomis, kadangi šita direktyva yra visiškai atskiras teisės aktas. Pirmoji yra direktyva, o čia yra reglamentas ir jų taikymos rytis yra skirtinga. Todėl šitie teisės aktais e, yra papildantis vienas kitą. Dėl kadmio. mums kyla rimtų abejonių dėl pateiktų pakeitimų. Nepaslaptis, kad komisija e, nesibaimina, kad gali būti sušvelnintas komisijos pasiūlymas dėl kadmio maksimalios ribos. Tačiau iš pasiūlymų uh, atrodo ryškėja nuomonė, kad siekiama išsaugoti status quo. Ir tiesiog nuostata dėl direktyvos taikymo pežiūros yra, atrodo, būtų skirta tik tai konstatuoti, kad niekas nepasikeitė. Yra siūloma keisti kadmio maksimalų kiekį priklausomai nuo to, ar kadmis yra įtrauktas į e, pavojingų medžiagų sąrašą dėl mokslinių rekomendacijų ir pagrindimo. Čia ir kitose progose buvo kalbama apie tai, kad 80 mg esą ta riba, kur yra saugi. Tačiau 80 mg kilograme buvo išsakyta kaip nuomonė diskusijų metu. Ir 13 metais buvo kalbama apie tai, kad tai yra lygis, kai kadminis yra neakumuliuojamas ir kad tai esą gali būti pats saugiausias kiekis. Tačiau apskritai šiuo metu nėra jokių uh, išvalgų e, dėl akumuliacinio lygio. 11 metais buvo kalbama 20, 13 e, metais buvo pateikta nuomonė, kad tai yra 80 mg, o dabar kalbama jau apie 70 mg kilograme. Taigi mokslinių nuomonių yra įvairiausių ir jos nėra visiškai griežtos ir galutinės kita vertus neaišku, ar darbinė tarša, dabartinė tarša išliks pastovi. Taigi, kalbant apie saugų lygį, reikia turėti omenyje, kad kadmio poveikis gali būti apskritai saugus. Tiesiog kadmio kiekį maiste apskritai reikia mažinti, kadangi kadmis kelia pavojų žmogus sveikatai. Taip pat norėčiau pakalbėti apie pasiūlymą, kad valstybės narės galėtų taikyti griežtesnės nuostatas. Šiuo metu mes norėtume pabrėžti, kad tai tiesiog suskaidytų rinką ir kadangi numatytas pereinamasis laikotarpis, tai jo metu tikrai rinka būtų labai fragmentuota, o mes norėtume, kad būtų užtikrinta kuo vieningesnė e, trašų rinkos veikla. Taigi mūsų pastabos yra negalutinės kol kas, yra ir kitų pastabų susijusių su šiais pakeitimais. Mes puikiai suprantame, kad jūs turiu dar diskutuosite e, dėl šių pakeitimų artimiausiais mėnesiais, o mes komisija esame pasirengusi jums padėti pagal išgalės, kad būtų pasiektas kompromisas. Merci beaucoup. Merci. Ačiū. Ačiū Jums. Toliau žodžiui, žodis kitai, kitam pranešėjui diskusijų pabaigai. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Ši diskusija parodė, kad nuomonės labai išsiskiria ir tai gerai. Nes tuomet susidarome tikras, vaizdą apie tikrą situaciją. Tikiu, kad įstengsime užtikrinti e, teigiamą mūsų darbo rezultatą. Šiuo klausimu dirbama skirtingose šalyse ir dirbama skirtingai, todėl kad ir tikrovė yra skirtinga, ir dirbožėmis yra skirtingas. Akivaizdu, kad Švedija šalis, kurios trašuose yra mažai fosfato ir mažai kadmio. Ir taip pat kitos šalis, kuriuose yra labai nedaug kadmio. E, tos šalis laikosi vienokios nuomonės, o kitos šalis, kuriuose yra labai intensyvi žemdirbystė ir kur yra kitoks dirbožėmis, mano kitaip. Leiskite tik pasakyti, kad Italijoje mūsų patirtis yra labai teigiama. Mūsų šalyje e, vystoma, intensyviai vystoma žemdirbystė ir nepaisant e, komisijos nurodyto lygmens, e, mes Europoje galime pagerinti dirbožėmio kokybę ir jeigu mums reikėtų nustatyti ribą, tai buvo paminėta daug variantų, tai visos šios ribos, tiesą sakant, vien pusė jų prilygtų grįžčiausiams riboms e, turint galvoje Kaliforniją, Japoniją, nes tose šalyse yra ypatingai jautriai reaguojama į aplinkosaugos klausimus. Taigi turėtume atsižvelgti į tą jautrumą. Italija šiuo metu yra kartais laikoma pačia šalimi, kurioje maistas yra sveikiausias. Tai tai rodo ir patikimumą mūsų sistema. Italijoje, kaip ir daugelį kitų šalių, buvome susitelkę ties šiuo klausimu ir esu įsitikinusi, kad mes galėsime pasinaudoti dabartinę patirtimę. Priešingo atveju atsirastų rizika e, neįtraukti kai kurių požiūrių ir nepasiekti geriausio rezultato. Jeigu mes nustatysime 20 mg kilogramai, Tai už poryt pateiksiu tokį ne visai re, realų pavyzdį. E, gali nutikti taip, kad produkcija bus labai brangi ir naudinga ne visiems. O jeigu nustatysime maksimalę ribą, tuomet nauda bus visiems piliečiams. Priešingo atveju tokia situacija galėtų pasinaudoti tik e, keli privilegijuotieji. Daugelie šalių ekologinis maistas yra vartojamas elito. Kitose taip nėra. tos paralelinės sistemos galėtų išlaisvinti Europą. Nes grįžti reikalavimai būtų naudingi tik elitui. Reikia ieškoti pusiausvėros visose srityse. Turime įvertinti dabartinę situaciją. Aš kalbėjausi su kolegomis iš Švedijos, iš kitų šalių ir Manau, kad tose šalyse yra labai naudingos patirties ir jeigu ją mes pasitelksime, tuomet visi galėsime atlikti ką nors naudingo šimtam tūkstančių piliečių, nes jie tikisi iš mūsų apsaugos. Nenorime, kad būtų patvirtinta kengsminga sistema, kuri būtų naudinga tik keliems. Ačiū. Ačiū Jums už šias diskusijas, ačiū prane, pranešėjai norėčiau pasakyti, koks mūsų planas. E, gegužės 30, 30 dieną bus balsavimas, e, po to 13 Liepos komitete ir rugsėjo mėnesį bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Taigi mūsų baigėme mūsų šios dienos darbą o rytoj posėdį pradėsime 9. Voilà. Bonne fin d'après-midi.